galimybę pirmininkaujančiai valstybei dalyvauti šiose diskusijose. Ačiū. Baigėme šias diskusijas pagal 216 straipsnio ketvirtą dalį. Noriu informuoti, kad nėra reikalavimų pataisyti a, protokolą, taigi laikoma, kad jis yra patvirtintas. Dabar pagal darbo tvarkę bus komisijos pareigūnai.